15 dienos posėdžio protokolas yra jums pateiktas, ar jūs galite jam pritarti, ar kas nors turite ko nors, ką nors pridurti, paprieštarauti. Jeigu ne, tuomet protokolas yra tvirtinamas.